So thank you. Those leaving the room, please, if you may. Dėkoju ir norėčiau paprašyti tų, kurie išeinate iš salės, padaryti tą tyliai. Dėkoju už bendradarbiavimą. Taigi galime pradėti mūsų antrąjį viešąjį klausimą. Dėkoju uždėmesi. Dabar mes pakalbėsime apie ES redmicijos politiką ir jos poveikį žmogaus teisėms. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Norėčiau pristatyti mūsų pašnekovus. Su manimi kartu pirmininkaus žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė mano kolegė e, ponė Lochbiller. E, mes čia kalbėsime apie ES readmisijos politiką. Asylum policy as a whole. Mes turime taikyti ES readmisijos ir prieglopščio politiką ir turime nepamiršti, kad kad mums kažko pavyks pasiekti ES lygmenių tik tai, jeigu mes turėsime e, bendrą požiūrį į redmisijos ir migracijos politiką. Redmisijos susitarimai yra labai svarbi dalis e, ES bendradarbiavimo su rečiosiomis šalimis, ypač sprendžiant prieglopšio ir migracijos klausimus. E, ir po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, ši politika taip pat rūpi ir Europos parlamentui. Europos parlamentas turi e, įgaliojimus šiuose sritise pagal, e, dviejų, pagal Europos Sąjungos veikimo starties 280 straipsnį mes turime įgaliojimus tvirtinti ES redmisijos sutartis. Taigi mes tokiu pačiu būdu dalyvaujame ES migracijos politikoje. Taip pat reikia paminėti Europos parlamento rezoliucijas šiais klausimais, kuriuose yra sakoma, kad Europos parlamentas turėtų būti nuolat informuojamas apie e, redmisijos sutarčių e, išvadas Europos komisijos atstovai dėl to dalyvaus, nuolat dalyvaus lybę komiteto posėdžiuose. Ir tokiu būdu bus užtikrinta Europos parlamento kompetencija patvirtinti arba nepatvirtinti readmisijos sutarčių. Manau, kad Šioje srityje mes veiksmingai bendradarbiausime ir mes tikimės, kad Europos parlamento įtraukimas į šią politiką užtikrins atitinkamą priežiūrą ir be jokios abejonės pagerins e, redmisijos politiką. Būtent todėl mes e, turėtume aptarti redmisijos politikos klausimus per artimiausią valandą. Turime pakalbėti, kaip mes galėtume e, veiksmingai dirbti, kad sukurtume pridėtinę vertę ES redmisijos politikoje, kad e, prisidėtume prie Stokholmo programos įgyvendinimo. Taigi, Aš norėčiau visų pirma suteikti žodį ponui Jean-Pierre Kasarino. Jis yra e, migracijos platformos Europos e, universiteto instituto Florencijoje direktorius. Prašau. Ačiū, ponė Aguilera. Aš kalbėsiu prancūziškai, jeigu jūs nieko prieš. Taigi, pirmiausia, ponės ir ponai, laba diena. Labai džiaugiuosi galėdamas į jūs kreiptis iš šios tribūnos. Dėkoju organizatoriams už tai, kad mane pakvietėte. Mano trumpas pasisakymas bus apie Europos readmisijos susitarimus ir jų poveikius e, žmogaus teisų srityje. Na, Sistema, man atrodo, čia tinkamas terminas. Pirmiausia, e, todėl, kad labai daug susitarimų valstybių narių o susidarė taip pat po to dar ir Europos Sąjunga e, tų susitarimų sudarė. Na, aš visų faktorių neturėsiu laiko išvardinti, dėl kurių ši besiplečianti sistema buvo sukonsoliduota. E, na, valstybiniai subjektai turi labai įvairių interesų. Pirmiausia, norėčiau apie e, pagrindinių teisų, pagarbą pagrindiniams žmogaus teisėms pasisakyti. Nuo Amsterdamo, Amsterdamo sutarties įsigaliojimo Europos Sąjunga turi, yra kompetitinga readmisijos srityje. Ehm, Lisabono sutartis deš, po dešimties metų aiškiau nustatė bendrąją kompetenciją tarp ES ir e, valstybių narių. Ehm, Be jokios abejonės bendroji ES ir valstybių narių kompetencija kaip tokia neturėtų kelti problemų, jeigu būtų laikomas lojaus, lojalaus bendradarbiavimo principų. Šis principas yra labai aiškiai išsakytas ES sutarties ketvirtajame straipsnėje. Jis numato privalomus me kontrolės mechanizmus, kuriais geriausiai galima būtų nustatyti ES tikslus bei vertybės. Čia būtų kalba apie pagarbą žmogaus teisėms, mažumų teisėms ir žmogiškajam orumui. Čia cituoju antrą ir šeštą ES sutarties straipsnius. Tai reiškia optimalų e, konvergencijos lygį tarp valstybių narių ir ES prioritetų. Na, aš prie šio klausimo dar šiek tiek vėliau sugrįšiu. Dabar kas dėl kontrolės mechanizmo? mechanizmų. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, e, kad e, tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisų srityje ir jų konkretus įgyvendinimas yra valstybių narių atsakomybė. Tai yra taikant e, dvi šalius įgyvendinimo protokolus, kuriuos pasirašo valstybės narės ir trečiosios šalius, kurios pasirašo Europos admisijos susitarimus. Kai šie protokolai yra pasirašomi, yra perdodami mišriam readmisijos komitetui. Be jokios abejonės galima e, pagalvoti, kad mišrus readmisijos komitetas yra ta vieta, kur Europos readmisijos e, e, susitarimai yra prižiūrimi arba nagrinėjami. Na, O dabartinė funkcija iš tikrųjų yra tiesiog techninės įgyvendinimas šių e, susitarimų. Mano manimų mišrus readmisijos komitetas turi turėti papildomų priemonių e, ir įtraukti tuos subjektus, kurie geriausiai gali informuoti apie realią e, asmenų patiriančių readmisijos procedūrą situaciją. Taip pat e, reikėtų, kad e, tie subjektai taip pat informuotų ir apie su redmisė susitarančių asmenų problemas. E, kai kurie Europos redmisijos sutarimai yra su, pasirašyti su trečiosiomis šalimis, kurios nepasirašė Ženevos konvencijos 51 metų konvencijos dėl pabėgėlių apsaugos. Štai pavyzdžiui, Pakistanas, e, tarkime, e, iš Pakistano, į, į Pakistaną tie žmonės yra e, parsiunčiami, o iš Pakistano toliau repatrijuojami į Afganą, Afganistaną, atsiprašau. Taip pat šie susitarimai yra pasiraš, e, pasirašomi su tokiomis šalimis, kurios yra pasirašusios konvenciją, bet kuriuose neveikia prieglopščio sistema, pavyzdžiui, Ukraina ar kitas dar atvejs, kurio ne, neminėsiu. Visai neseniai jungtinių tautų um, e, jungtinės tautos parengė pranešimą dėl e, pavojaus susijusių su readmisija į Ukrainą. Be to, tos, tie sustarimai yra pasirašomi ir su e, tokiomis šalimis, kurios yra laikomas nesaugomis šalimis e, jungtinių tautų, štai pavyzdžiui, Serbija. E, Taip pat yra pasirašyti sustarimai su tokiomis trečiosiomis šalimis, kuriuose nėra laikomasi e, tautinių mažumų ir asmenų be, e, e be, be pilietybės teisių. E, taip pat e, yra dar ir tokių atvejų pasirašyta susitarimų su tokiomis šalimis, kuriomis, kurios gražina E, pagal redmisijos sutartį e, asmenys į jų kilmės šalį ir dėl to gali kilti į tas šalis, kuriuose gali būti, tarkime, kankinimo rizika. Tai, tai, tai sukelia vadinamai domino efektą. Taigi problemų yra labai daug, jos yra aštrios ir reikia čia galvoti ne vien tik tai apie įgyvendinamumą ir lankstumą. O kaip žinia, šie du faktoriai šiuo metu yra pagrindiniai atliekant politinius sprendimus. ES pagrindinių teisių hartija, beje, reikėtų paminėti, nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo e, yra tos pačios e, vertės kaip ta, tokio pat lygmens teisės aktai kaip ir e, sutartisi. Yra numatyta įgyvendinti ankstyvo perspėjimo ir stebėjimo mechanizmą. Šis papildomas e, mechanizmas padėtų komisijai pagrysti įgyvendinimą Europos redmisijos sustarimų, dėl kurių gali e, būti pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės. Ponas Agilaras apie tai kalbėjo. Na ir taip pat tai padėtų pagrysti kriterijus, kurie yra naudojami nustatant trečiasią šalis, su kuriais, kuriomis Europos redmisijos sustarimai gali būti e, daromėsi ar pasirašyti ateityje. Na, aš puikiai suvokiu, kad 2002 metais tie kriterijai buvo nustatyti ir tie 2000 metai tam tikrą kontekstą taipogi atspindi. Na, o šiandien po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir po pagrindinių teisių hartijos įtraukimo į sutartis, reikia performuoti tuos kriterijus. Na, o dabar pereikime prie prioritetų konvergencijos klausimo, to antrojo klausimo. Tai yra kita būtina e, glaudaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir ES e, sąlyga. E, valstybės narės dvišalių pagrindų readmisijos rytyje bendradarbiauja dar iki E, komisijos, e, Europos komisijos veiksmų šioje srityje buvo e, laikomas dvišalių pagrindų to vadinamojo globalaus požiūrio. Ir be jokios abejonės bendradarbiaujančios šalis supranta, kad šalis bendradarbiavimas remiasi ne, ne vien tik tie abipusiais įsipareigojimais, bet ir neišlaikoma įsipareigojimų pusiausvyra ir tų diplomatinio sprendimo nepakanka tam, kad trečioji šalis e, tinkamai redmisijos šalyje e, bendra, e, srityje bendradarbiautų. Kartais dėl to diplomatinio spaudimo gali kilti pavojus kitoms bendradarbiavimo e, sritims, tokioms kaip, kad, pavyzdžiui, kova su terorizmu, policijos bendradarbiavimas, e, prekybiniai ryšiai ir taip toliau. Taigi dabar dėl to gali kilti pavojus daug platesniam bendradarbiavimui. Kas yra tas platesnis bendradarbiavimo pagrindas? Readmisija dvišalių dvišalio ligmens e, liečia vidaus reikalus, užsienio e, santykius bei prekybos ryšius. Readmisijos e, sutartys valstybių narių yra vertinamos atsižvelgiant į kitas e, svarbesnės ir strateginės sritis. Na, apie tai nėra, neturime daug laiko, tačiau e, reikia pasakyti, kad šis dvišalis pagrindas labai smarkiai kontrastuoja su e, tuo, kas yra numatyta Amsterdamo sutartimi redmisijos srityje. Taigi, redmisijos vaidmuo praktiškai yra centrinis ES ir trečiųjų šalių e, santykių srityje. Vidaus reikalų generalinis direktoratas e, labai smarkiai e, veikia išorės santykius. Na, o mano manimu, išorės veiksmų tarnyba geriausiai e, galėtų išorės santykių strategijas pasiūlyti. Taigi bendradarbiavimas readmisijos srityje ir toliau yra atliekamas remiantis greitumo ir veiksmingumo bei lankstumo kriterijais. Na, o tai ne visada dera su žmogaus teisų tarptautiniais standartais kartais dėl to gali būti trečiosiose šalyse e, priimami labai e, subjektyvūs sprendimai ir kartais yra pasirenkamas tiesiog tas mažesnis blogis iš dviejų, blo, iš dviejų blogų dalykų. Taigi dabar tas lankstumas ir e, įgyvendinamumas kartais tampa svarbesniu už migrantų ir žmogaus teisės. Aš nežinau, kiek išorės veiksmų tarnyba ir vidaus reikalų direktoratas galėtų išjudinti šią situaciją. Aš žinau, kad dvišaliai ir admisijos susitarimai vis didesnį žmogaus teisų ir asociacijų vaidmenį atkreipia tiek Europoje, tiek trečiosiose šalyse. Štai pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos šalise nuo arabų pavasario laikų e, labai daug užfiksuota socialinio teisingumo e, bei e, kitų, tai yra glaudžiai susiję su E, didžiuliais e, lūkesčiais šioje srityje žmogaus teisų ir laisvų srityje. Mm, pabaigai pasakysiu, kad e, šiandien turime labai svarbu kriterijų Europos Sąjungoje. Tai yra pridėtinės vertės kriterijus. Nuo pat Amsterdamo įsigaliojimo, sutarties įsigaliojimo, šis kriterijus tapo labai svarbiu. Na, aš nenoriu būti pernelik idealistiškas, bet e, man atrodo, kad pagrindinė ir svarbiausia pridėtinė vertė Europos Sąjungos e, išorės santykiuose su trečiosiomis šalimis ir admisijos srityje yra būtent pagarba pagrindiniams teisėms. Europos Sąjungos sustiprintas vaidmuo šioje srityje turės lemiamą vaidmenį. Lygiai taip pat tokį patį vaidmenį turės, mano manimo, ateityje ir Europos išorės veiksmų tarnyba. Man atrodo, kad e, jų vaidmo kaip tik čia bus vos nesvarbiausias. Ačiū. Už jūsų dėmesį, pirmininkas. Ačiū, gerbiamas e, ponė Kasarino iš Florencijos e, Europos reikalų instituto. Na, dabar žodis poniai Marinai Šram. Ji yra tarptautinės migracijos organizacijos atstovė. Um... Dėkoju. Pirmiausia, tarptautinės migracijos organizacijos vardu norėčiau padėkoti, kad pakvietėte dalyvauti mūsų atstovus e, šiuose diskusijose. Organizacija nėra įtraukta į redmisijos veiksmus kaip tokius. Mes remiame trečiasias šalis, kurios yra sudarusios emisijos sutartys su trečiosiomis šalimi, trečiasias šalis, kurios Europos Sąjungos sudarusios šias sutartys. Mes taip pat atliekame situacijos stebėjimą, stebime, kaip po readmisijos grįžę į tam tikrą šalis jau laikosi sugrįžusiai asmenys. Norėčiau tarti keletai vadinių pastabų žmogaus teisų ir admisijos klausimų. Ponas Kasolino šiek tiek minėjo, tai redmisija kaip tokia yra tam tikra priemonė, procedūra, kurios tikslas yra gražinti į tam tikrą šalį išsiųstą asmenį. Tai turi įtako žmogaus teisų padėčiai. Paprastai, kai ES sudaro redmisijos sutartį, turėtų būti atsižvelgiama į padėtį gražinimo šalyje. Neturėtų būti žmonės gražinami tą šalį, kur gali kilti rūpešių dėl e, tų žmonių ateities. Labai svarbu yra užtikrinti, kad procedūra būtų kuo paprastesnė, tačiau tai neturi trukdyti E, tai neturbūt tik kliūtis patikrinti, ar grįžę asmenys galės naudoti savo teisėmis ir laisvėmis. Kai kurios šalis, priimančios šalis, trečiosios šalis gali manyti, kad, re, kad po redmisijos asmenų, e, asmenų situacija buvo pakankamai patikrinta ir kad tiesiog tie Tiesiog nebeverta paskui tikrinti, kokiamis teisėmis ir kaip tie asmenys gali naudotis. Norėčiau kitart kelti žodžiu apie stebėseną. Čia yra dvi e, galimybės atlikti tą stebėseną. Pirmiausia, stebimos procedūros, kiek jos efektyvios, e, kiek jos naudingos. Tai atlieka jungtinis redmisijos komitetas. Paskui e, stebima, kaip jaučiasi žmonės po readmisijos, kas vyksta readmisijos metu ir po jos. Buvo pirmiausia E, stengiamas suprasti, kas vyksta po readmisijos. Ir čia reikia atkreipti dėmesį keletą dalykų. Pirmiausia, kas vyksta iškart po readmisijos. Kaip žmonės būna sutikti, kai jie grįžta į savo tranzito šalį ar į šalį, iš kurios yra atvykę. Tačiau vėlgi reikia įvertinti ilgalaikę perspektyvą, kiek tvarus yra toks gražinimas, kiek šansų žmogus turi integruotis į to šalies visuomenę. Čia yra dvi skirtingos asmenų kategorijos. Ir čia norėčiau pateikti šiek tiek daugiau detalių į tai, ką, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, ES piliečiai. Redmisijos sutartyse buvo pasakyta, kad, kad Pakistano, Gruzijos ir Šilankos piliečių padėtis yra ypatinga. Ten gražinti asmenys turi teisę naudotis uh, laisvėmis ir teisėmis, e, ten jie gali vykdytis, e, naudoti savo šeiminėmis teisėmis ir panašiai. Svarbu pažvelgti į ilgalaikę perspektyvą, kiek tvarus bus tas gražinimas, ar žmogus galės um, po readmisijos kurti savo gyvenimą ten, kur buvo išsiųstas. Čia labai svarbus yra bendradarbiavimas su vietos savivaldos struktūromis e, ir, ir aiškinti, su kokiam problemom žmonės gali susidurti po readmisijos. Kita grupė tai yra trečiųjų šalių piliečiai. Jų situacija gali būti pavaizduota jų gražinimui tokia šalis kaip Moldova ir Ukraina. Be abejo, Prieglopščio procedūra yra svarbus dalykas, vėliau apie tai šiek tiek gal detaliau pakalbėsime, tačiau lieka dar porą dalykų keliančių susirūpinimo. Redmisija turėtų būti tvari, žmonės turėtų būti į trečią šalį išsiųstimi, išsiunčiami tik tada, kai jeigu jų negali priimti jų pačių kilmės valstybė. Tre, Tačiau šalis gali būti tranzito valstybė ir tuomet pravartu pasirūpinti, ar ten žmonės turi perspektyvą sėkmingai integruotis į visuomenę, ar jie grįžta noriai į tą šalį, ar visos yra numatytos procedūros, kurių dėka jie galėtų gauti laikiną gyvenamąją vietą ir panašiai, ar bus galima patenkinti kitus jų poreikius. Situacija iš karto po grįžimo irgi yra svarbi būtina išsiaiškinti, ar tie žmonės turės galimybę pasinaudoti vertimo paslaugomis. Jie turi žinoti, kas vyksta iš tikrųjų. Kartais gražinti asmenys būna sulaikomi. Nes būna nustatyta, kad jie buvo nelegalūs migrantai ir jie nu, kurį laiką būna sulaikyti. Št Yra ir kitų dalykų, kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir kuriuos reikia stebėti. Kartu su Europos komisija mes dirbome prie kai kurių bandomųjų projektų. Jie turėtų būti pradėti gyventi arba šių metų pabaigoje, arba kitų metų pradžioje. Yra trys bandomieji projektai, e, kurių tikslas pirmiausia yra Ukraina ir Pakistanas. Čia e, siekiam atlikti detalesnį stebėjimą. Mūsų projektų partneris bus pilietinės visuomenės organizacijos, jungtinių tautų pabėgėlių organizacija. E, bus stebima, kas vyksta po tų asmenų gražinimo. Svarbu pasižiūrėti, kaip jaučiasi trečiųjų šalių ir mūsų pačių šalių piliečiai po gražinimo. Ir po grįžimo situacija turėtų būti stebima trejus metus, kad galima išsiaiškinti, kas vyksta po to, kai žmonės būna gražinami, galimai sulaikomi ir panašiai. Būtina turėti informaciją, kad galėtume sužinoti, kaip vyriausybės dirbo priimdamos tuos asmenys. Tiek būtų mano pasisakymo, dėkoju. Dėkoju, pane Šram už jūsų pasisakymą. Toliau trečioji mūsų pranešėja, ponia Helen Supijos David. David, ji yra atsakinga už gražinimus, redmisiją ir nelydimus nepilnamečius e, Europos e, pabėgėlių ir prieglopšio praštojų taryboje. Prašau žodis Jums. Dėkoju, kaip Jūs minėjote, aš atstovauju ECRE, tai yra Europos pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų e, taryba. E, ji e, jungia apie 70 pabėgėliam padedančių nevyriausybinių organizacijų. Visų pirma, noriu, noriu pasakyti, kad ekre pozicija dėl gražinimų yra tokia, kad mes nekvestionuojame uh, valstybių teisės neleisti žmonėms patekti jų teritoriją arba gražinti juos, jeigu jie e, nelegaliai pateko į teritoriją, tačiau vis tik turi būti taikoma e, sąžininga prieglopščio procedūra, turi būti išnagrinėtas jų prieglopščio prašymas. Kaip jau buvo minėta, redmisijos sutartys dažnai yra laikomos administracinėmis priemonėmis, tarsi toksai e, įrankis veiksmams ir todėl redmisijų susitarimai patys savaime nėra e, žmogaus teisų pažeidimai, beje, redmisijų sutartise yra tam tikri žmogaus teisų saugikliai, bet mes manome, kad jų yra nepakankamai, nes iš tiesų e, yra didelis poveikis daromas tų e, sutarčių įgyvendinimui. Ir ne visuomet yra paisoma tų e, saugiklių. Mes manome, kad redmisijos sutarčių neutralumas E, yra grindžiamas nuostata, kad gražinimo procedūra yra sąžininga ir kad buvo, buvo taikomi visi saugumo saugikliai. Tačiau e, praeitie mes matėme, kad nebūtinai taip būna ir kartais vyksta žmogaus teisų pažeidimai, yra tam tikrų e, e, abejonių ir kai kada netgi yra rizikuojama žmonių gyvybė taikant readmisijos sutartis. Nenorėčiau dabar kartoti, ką pasakė prieš mane kalbėjo pranešiai, norėčiau juos tik papildyti, jie jau išsakė tam tikrų abejonių, norėčiau paminėti problemas susijusias su prieglopščio prašymo procedūra, pavyzdžiui, prie sienų. E, e, e saugių trečių šalių koncepcijos taikymą. E, pavyzdžiui, redmisijos sutarčių taikymas gali būti problema, jeigu e, žmogus ne, ne, negali pasinaudoti prieglopščio prašymo procedūra e, žmonė, žmonių prieglopščio prašymai nėra nagrinėjami prie sienos, taip pat jie negauna jokios informacijos dėl savo teisų, dėl to, kokia yra prieglopščio prašymo procedūra. Ir e, mums daug rūpeščių kelia e, tokios ES, e, tam tikros ES sienos. Pastaruoju metu mes girdėjome daug problem, apie daug problemų prie Lenkijos sienos su Baltarusija, prie Vengrijos sienos su Ukraina ir Serbija, taip pat e, prie Graikijos sienos su Turkija. Kai kurios e, organizacijos netgi kalba apie apie žmogaus teisų pažeidimus prie tų sienų. Ir dabar mes mm, e, deramės su Ukraina e, dėl. Mm, e, tai yra vykdome stebėjimo, stebė, e, sienų stebėjimo projektą e, Ukrainoje. Taip pat stebime sieną tarp Serbijos ir Vengrijos ir nors Vengrijos uh, po, politikai tikina, kad visi sprendimai dėl redmisijos yra priimami e, laikantis visų ES teisės aktų, tačiau mes matėme, kai yra pažydžiamos nelidimų nepilnamečių teisės prie šios sienos. Ir kai kada yra pagreitinama redmisijos su, su readmisijos procedūra. Prie sienos readmisijos procedūra gali būti labai trumpa ir, e, pavyzdžiui, e, tokios nuostatos yra įtrauktos į ES readmisijos sutartį su Jotkalnyje, Serbija, Rusija ir Ukraina, bet kol kas jos neįtrauktos į sustarimus su Turkija. Pagreitinta procedūra e, reiškia, kad jūs negalite, net, galite neturėti galimybės gauti informaciją, e, praktiškai netgi gali, gali būti neįmanoma pateikti e, prašymą raštu. Ir e, dažnai būna taip, kad e, redmisija taikoma asmeniui, kuris gražinamas į šalį, ne, kurios pilietis jis nėra. Ir kaip jau minėjau, mes kalbame apie e, saugų trečių, saugę trečių šalių koncepciją. Šita koncepcija reiškia, kad e, e, šalis turi būti įsipareigojusios ginti prieglopšio praštus ir neturi kelti grėsmės jų gyvybei. Ir asmenys gali būti išsiunčiami tik tai tada, kai jų prieglopšio prašymas buvo išnagrinėtas atitinkamose ES valstybių narių institucijose. Mm, Serbijoje, pavyzdžiui, yra labai daug kliučių e, gauti informaciją dėl prieglopščio prašymo. Todėl aš manau, kad saugi trečiųjų šalių koncepcija ne visada pasiteisina. E, mes e, jeigu taikoma redmisijos procedūra, tai tuomet reikia e, žiūrėti kiekvienos mens situaciją atskirai, bet taip nebūtinai vyksta uh, praktikoje. Taip pat buvo paminėta žmogaus teisų pažeidimai trečiosiose šalyse. Mes tai vadiname tokia grandinė, kuomet žmonės siunčiami iš vienos šalies į kitą ir taip toliau ir, ir galiausiai kyla grėsmė tų žmonių gyvybei, aišku, taip pat pažeidžiamos jų laisvės ir teisės. Yra e, užregistruoti tam tikri faktai, kuomet buvo e, E, iškilusi grėsmė e, žmonių gyvybei. Pavyzdžiui, yra atveju, kuomet gražinti žmonės e, Ukrainoje ir Marokė buvo įkalinti ir galiu paminėti, kad Ukrainoje nelydimi nepilnamečiai, jeigu jie yra gražinami, jie taip pat gali būti pasodinti į kalėjimą. Daugelį šalių nėra prieigos prie prieglopščio procedūros, pavyzdžiui, nėra, pavyzdžiui daugumoje šalių tinkamos prieglopščio sistemos Pavyzdžiui, Ukraina neturi tokios e, prieglopščio sistemos ir UNHCR e, parengė savo poziciją, pagal kurią ji rekomenduoja negražinti e, prieglopščio prašytojų į Ukrainą remiantis tą e, saugių trečių šalių koncepciją. Taip pat kalbant apie dėrybą su Turkija, buvo e, svarstomas toks argumentas, kadangi Turkijoje nėra e, veikiančios prieglopščios sistemos ir yra e, taikomi geografiniai apribojimai, tai yra dauguma prieglopščio pra, prašytojų. Turkijoje prieglopščių prašytojų teisės yra pažeidžiamos Turkija po tų diskusijų parengė naują įstatymą, tačiau jis dabar nėra įgyvendinamas. Ir dažnai būna taip, kad jeigu trečiosios šalies pilietis gražinamas į ne savo kilmės šalį, o į tranzito šalį, tai jis negali prašyti prieglopščio ir jis galiausiai išsiunčiamas į savo kilmės šalį. Ir, pavyzdžiui, taip gali atsitikti su Rusijos tautybės žmonėmis e, kilusiais iš Čečienijos. Jie gali būti gražinti į Ukrainą, o Ukraina juos gražina į, į, į Rusiją. Taip pat mes manome, kad ES visuomet kaip pirmąjį kriterijų turėtų e, E, pasitelkti žmogaus teises, e, kuomet taiko redmisijos susitarimus su atitinkamomis trečiosiomis šalimis. Taip pat turi būti e, taikomas sustabdymo mechanizmas, kuomet yra sustabdoma redmisijos procedūra, jeigu yra įrodymų, kad žmogaus teisės ženkliai pažeidžiamos atitinkamoje šalyje. Turime daug ataskaitų apie žmogaus teisų pažeidim, pažeidim, pažeidimus, tačiau yra taip pat daug ir neužregistruotų atvejų, nes stebėsinos procedūra e, ne visuomet vyksta tinkamai. Todėl mums reikia nepriklausomos stebėjimo sistemos, mums reikia skaidrios stebėjimo sistemos ir mes tikimės, kad e, Bandomasis projektas bus skaidrus projektas ir pilietinė visuomenė bus įtraukta į to projekto įgyvendinimą. Ir tai bus ne tik bandomasis projektas, bet jis taip pat bus veiksmingas ir e, sisteminis projektas. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad ataskaitos apie žmogaus teisų pažeidimus turėtų būti svarstamos, kaip ES valstybės narės derasi e, dėl redmisijos susitarimų. Yra daug e, rekomendacijų pateikta Europos komisijos vertinimuose, pateiktuose 2011 metais bet e, tik į kai kurias rekomendacijas yra atsižvelgta tarybos išvadose. Manau, kad mums reikia didinti skaidrumą. Ir e, šis klausimas taip pat yra svarbus ir šiame kontekste. Yra labai svarbu, kas vyksta su tomis rekomendacijomis, kas vyks vėliau. E, kaip, žinau, kaip jau minėjau, negalima rizikuoti žmonių, kurie yra gražinama gyvybė, negalima gražinti žmonių į tas šalis, kur nėra taikos, kur žmogaus gyvybei grėsia pavojus. E, E, kariniai veiksmai nesustoja prie valstybės sienų ir todėl manau, kad, e, valstybė, e, kad Europos parlamentas turėtų priminti valstybėms narėms apie tai ir turėtų skatinti stebėsenas procedūras. David. Dėkoju, ponė Supijos David. Dabar norėčiau pasakyti, kad aš supratau, kad EIVT E, atstovų nėra šiame posėdėje, bet turime Europos komisijos atstovus iš Home generalinio direktorato, tai yra, ponė, tai yra ponas Nils Kolman. Prašau, sutiksiu jums žodį. Dėkoju. Nils Kolman, mano vardas pavardė. Mes esame dvi žmonių komanda, deramės ir stebime kaip gyvendinamos readmisijos sutartys. Mes e, būtume parengę pranešimą šiandienai dėl tų, kokios politikos yra gyvenima šioje srityje. Diskusijos vyksta su Europos parlamentu. E, vyksta Afganistano E, situacija yra įdomi ir aš pabandysiu ją apžvelgti. Jaučiamas poveikis redmisijos politikos žmogaus teisių sryčiai. Čia mes galime pažvelgti 2011 metų vertinimo dokumentą, kurį parengė Europos komisija ir tai galėtume pamatyti. Europos komisija taip pat parengė komunikatą ir visai kitų e, rekomendacijų teisinis redmisijos pagrindas, teisų apsauga yra vieni svarbiausių principų, kas čia aišku. E, redmisijos sutartis nereiškia, kad priimančios šalis gali nesilaikyti tarptautinių įsipareigojimų. Priešingai, redmisijos sutartise yra pasakyta, kad turi būti laikomas visų tarptautinių įsipareigojimų, kurie paminėti Ženevos pabėgėlių konvencijoje ir kur kalbama taip pat apie žmogaus teisų apsaugą. Redmisija negali būti pritaikyta jokiam asmeniui, kuris gali paskui atsidurti tokioje šalyje, kuri pažeis jo teisės ir kur žmogus gali nukentėti, jeigu būtų išsiųstas. E, asmenų gražinimo direktyva taip pat numato tam tikrus e, saugiklius, kurių tikslas yra apsaugoti asmenys nuo tokios redmisijos, nuo kurios jie galėtų nukentėti. Europos komisija pripažįsta, kad gali būti skirtumų tarp teisininių taisyklių ir įgyvendinimo jų praktikoje 2011 metų vertinime Europos komisija pateikė visą eilę rekomendacijų tam, kad būtų galima numatyti tam tikras papildomus saugiklius, papildomas priemonės. Tos papildomos priemonės e, yra įgyvendamos vėlesnėse redmisijos sutartyse. Lybė komitetas pritarė e, toms nuostatoms. Kalbant apie admisijos sutarimą su Armenija, buvo pasinaudota tomis nuostatomis. E, spalio mėnesį įsigalios šis sustarimas ir tai bus pirmasis sustarimas, kur numatytos tos naujos nuostatos ir numatytas papildomas straipsnis, kuris užtikrina, kad sustarančios šalis laikysis visų principų susijusių su žmogaus teisų apsaugo redmisijos procedūros metu ir ypač bus aiškinamas, ar primančiau išris yra tinkama tam asmeniui vieta, ar asmo nori ten sugrįžti ir e, taip pat yra numatyta numatyti naujų elementų redmisijos sutartyse leidžiama suspenduoti šias sutartis tam tikrais atvejais, kai tai yra būtina. Europos komisija atlieka stebėsiną tų asmenų, kurie buvo perkelti pagal redmisijos sutartis. Tikimės, kad tas daug žadantis projektas bus sėkmingai gyvendinamas. Ukrainos ir Pakistano atvejai yra stebimi, kaip jau sakiau, 2-3 metus buvo stebimos tos šalis, ir buvo stengiamas užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Pilietinė visuomenė irgi aktyviai dalyvavo tų projektų įgyvendiname. Europos komisija paskui vėl padarys reikiamas išvadas, atsižvelgs į stebėsenos e, įmanomumą, taip pat paminės svarbiausius pastebėtus dalykus. Be abejo, visa tai yra papildomas stebėjimas tam, kuris jau vyksta, kurį vykdo tie bendri, tas, bendri redmisijos komitetai. Na ir dar apie trečiųjų šalių piliečius. Redmisijos sutartis ilgą laiką kėlė susirūpinimą dėl žmogaus teisų apsaugos. Na, o čia dabar yra priimta naujų nuostatų ir praktika rodo, kad admisijos sutartyse yra numatomi tam tikri įpareigojimai, jais tinkamai naudojamasi ir valstybės primančios prisima jiems tenkančią atsakomybę. E, pasienyje stengiamas vykdyti pagreitintas procedūras, skaičių yra nedaug. Galėčiau pridurti, kad Europos komisija turi tam tikrų statistinių duomenų. E, jie kol kas dar pakankamai šykštus, duomenų rinkimą reikia pagerinti. Europos komisija stengsis pagerinti šį darbą ateityje. Mums reikia viso vaizdo šios situacijos susijusių su tuo, kaip atrodo readmisija apskritai. Mums svarbu turėti informaciją apie trečiųjų šalių asmenys. Mes turime turėti daugiau kiekybinių ir kokybinių duomenų, kurie gali būti labai naudingi tolesnėse diskusijose su trečiosiomis šalimis. Dėkoju, ponė, ponė pirmininkė. Dėkoju už šį pasisakymą. Dabar galime pradėti diskusijas. Parlamentarai gali pasisakyti. E, Pone Lochbirler pasakys baigiamasias pastabas, bet gal jūs ir dabar norite pasisakyti. Taip, mes DRUA pakomitetėje nedažnai e, nagrinėjame šią temą, todėl aš turiu klausimų mūsų darbo atvarkė. Man labai gaila, kad EIVT e atstovų nėra, nes mes juos pakvietėme lais, laiku. Kaip sakė um, profesorius Kasarino, tai sukurtų pridėtinę vertę, jeigu mes e, koncentruotumės į, e, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos šalis norėčiau užduoti Jums klausimus, tikiuosi, e, jie yra tinkami, nes aš pati nesu šitų klausimų ekspertė. Jūs sakėte, kad yra bendras redmisijos komitetas, kuris nagrinėja techninius klausimus, o dabar iš visų prelegentų išgirdau, kad reikia padaryti e, šitą daugiau, kad būtų užtikrinta nepriklausoma stebėsena. Ar jūs manote, kad jau veikia, pavyzdžiui, ta stebėsena per tą bendrą komitetą, ar, ar, ar jūs remiatės kažkokiamis nepriklausomomis ataskaitomis? E, man atrodo, kad iš praeities galima pasimokyti, kad tik tai tuo met, kai būdavo ne, nepriklausomų nevyriausybinio organizacijų dokumentai apie tai, kas, buvo, kas atsitiko tiem žmonėm, kai jie buvo uh, išsiusti, tai tik tada e, ES reagavo ir vienas garsesnių e, atvejų buvo versi ver, e, prieš Italiją, e, buvo netgi kreiptasi į Europos teisingumo teismą e, e, ir tas žmogus buvo gražintas į Libiją, jis buvo e, ten nuteistas Jis kreipėsi, atsiprašau, žmogaus teisų teismą ir buvo primtas sprendimas dėl tos readmisijos procedūros e, iš Home generalinio direktorato. Girdėjau, kad dabar yra įtraukti papildomi saugikliai, kad e, šie teisės aktai e, veiktų praktiškiau. Bet taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kaip galima pagerinti stebėseną. Taip pat sakėte, kad Serbija nėra saugi šalis. E, manau, kad DRAPA komitetis turėtų pasiūsti delegaciją į Serbiją e, ir to vizito metu mes turėtume nagrinėti visus žmogaus teisų klausimus ir taip pat kalbėti apie tai, kokia yra situacija su prieglopščio prašytojais. Taip pat sakėte, kad e, reikia pakeisti readmisijos kriterijus, ar aš teisingai supratau. Manau, kad juos reikia, e, aš turiu omeny, kad juos reikia tiesiog aktualizuoti, nes jie yra nustatyti 2002 metais. Taip, ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į ponę Šram. E, norėčiau užduoti klausimą dėl stebėsenos. Jūs kalbėjote apie pilo, bandomąjį projektą, ar jau yra E, kažkokie, kažkokios bylos, kai žmonės kreipiasi į teismą dėl to, kad buvo pažeistos jų žmogaus teisės po to, kai, buvo, kai jie buvo išsiusti į trečiąją šalį arba į jų kilmės šalį. E, manau, kad reiktų e, išklausyti ir kitų kolegų klausimus ir jūs galbūt galėsite atsakyti juos visus kartu. Uh, E, toliau į ekra atstovą noriu, e, norėčiau kreiptis. Jūs norite, kad būtų didesni žmogaus teisų saugikliai readmisijos susitarimuose ir turi būti e, geri prieglopšio įstatymai ir procedūros atitinkamose šalise. Jūs tą paminėjote. Jūs taip pat kalbėjote apie stebėsenos priemonės. Ar yra dar kažkokie kriterijai, pavyzdžiui, kas turėtų būti padaryta, kas, kokiais atvejais turėtų būti sustabdomas ir admisijos taikymas. Nes dabar išgirdome iš, iš Home generalinio direktorato atstovo, kad tai e, įmanoma padaryti, bet kokia turėtų būti situacija toje šalyje, kad būtų sustabdytas redmisijos vykdymas. Dėkoju, e, o dabar aš e, suteiksiu galimybę sureaguoti į klausimus užduotus ponios Lochbiller, bet manau prieš tai norėčiau, reiktų suteikti žodį poniai Romera Lopes. Ir jeigu dar yra e, žmonių, kurie norėtų užduoti klausimus, tiesiog pakelkite rankas. Galbūt būtų geriau, kad mes surinktume visus klausimus, o paskui išklausytume atsakymą. Prašau, ponia Lopes. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti prelegentams už pateiktą informaciją apie redmisijos sutartis. Kadangi čia turime ir komisijos atstovų, tai norėčiau sužinoti, tiksliau paklausti, galbūt komisija galėtų mums daugiau detalesnės informacijos pateikti apie atskirus atvejus. Taikant gražinimo direktyvą. Nes ši direktyva, gražinimo direktyva nebuvo vienodai įgyvendinta valstybėse narėse. Štai pavyzdžiui, kas dėl sulaikymo laikotarpių ar sulaikymo periodo periodo metu užtikrinamų gyvenimo sąlygų. Labai situa skiriasi e, situacija valstybėse narėse. 2011 metais komisija parengė tyrimą. Ir jame buvo sakoma, kad reikia dar peržiūrėti kai kuriuos redmisijos susitarimo aspektus. Gražinimo direktyvoje tam tikros nuostatos sako, kad e, tie skirtumai ES nėra pageidautini. Tai dabar norėčiau sužinoti, dėl ko kyla tų skirtumų. Pavyzdžiui, dėl sulaikymo laikotarpių sulaikymo centruose, sulaikymo trukmės, prieglapščio prašytojų bei e, legaliai gyvenančių migrantų atveju. Labai daug e, yra kreipimusi į teismą dėl e, tam tikrų veiksmų e, šioje srityje. Ar jūs galėtumėte parlamentarams e, pateikti daugiau informacijos apie tokius atvejus, tam, kad humaniškiau būtų elgiamasi su žmonėmis, kurie iš tikrųjų jokio nusikaltimo nepadarė, tik tai dėl administracinių priežasčių nelegaliai pateko į šalį. Ar bus dar kitų pasisakymų? Tai prašom. Ponas Guolis. Ačiū, ponė like... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti ekspertams labai mėgėjišką klausimą. Ponė pirmininkė labai logiškai išdėstė viską. Tačiau mane suintrigavo jūsų abiejų pasakymas. Jūs minėjote, kad Serbija nėra saugi šalis, o viešpatė. Tai kaip jūs galėtumėt tą paaiškinti labai praktiškai, kodėl ji nesaugi? Prieš porą metų tom šalims, visoms Balkanų šalims buvo suteiktas laisvas vizų režimas, jos gali atvykti, jų piliečiai gali atvykti į Šengeno zoną visiškai laisvai. Tai jeigu tai yra nesaugi šalis, tai ką daryti su serbais? Gal jie gali prašyti politinio prieglopščio? Aš taip nemanau. Gal bet mane apšviesite šiek tiek daugiau šio klausimu. No points, some... Bus daugiau klausimų. Komisijos atstovams, jeigu buvo skirtas klausimas, ponė Kolmanai, gal jūs atsakytumėte kolegės Romero Lopės klausimą? Na, aš nesu ekspertas šioje srityje. Perduosiu žodį kolegai. Labas vakaras visiems. Iš šio klausimų supratau, kad jums kyla klausimas, kodėl taisyklės ir procedūros susijusios su grąžinimo procedūromis nėra visiškai harmonizuotos ir nėra tokios pačios visose valstybėse narėse. Tačiau tai ir yra dabartinių taisyklių dvasia. Turi būti tam tikros veiksmų laisvės. Kai dėl sulaikymo turime labai aiškias taisyklės, Ir darybos buvo iš tikrųjų labai sunkios, kad būtų galima įdėkti numatytus saugiklius. Į numatytas taisyklės valstybės narės turi suprasti, joms teko suprasti, kad sulaikimas yra paskutinė priemonė, priemonė, kad nebėra kitos išeities. Mes dar nesame harmonizavę sulaikymo sistemos ir laikotarpių. Gal ne visiems tai yra patenkinama situacija, tačiau mums pavyko pasiekti prie mūsų gražinimo direktyvą. E, tai, ko mums pavyko tos direktyvos dėka pasiekti, yra žingsnis teisinga linkme. Direktyvos gražinimo perkelimas į valstybių narių teisinės sistemas vyksta dabar. Mes labai atidžiai žiūrime, kaip vyksta perkelimo procesas ir stengiame suprasti, ar yra kažkokių pagrįstų e, atveju, kai gali kilti klausimų, jeigu tų klausimų būtume, esame pasirengę jūs atsakyti. Pirmininkas, ačiū, grįžkim prie mūsų ekspertų. Buvo užduota nemažai klausimų, uždavė kolegija Lochbiller. Ir pradėkim vėl, leiskime atsakyti klausimus. Gal nuo jūsų pradėkim, ponė Šram. Prašau, pradėkim nuo jūsų. Um, Dėkoju. Norėčiau pabandyti atsakyti jūsų klausimus, ponė Lochpiller. Pirmasis e, klausimas dėl ką E, galėtų e, daugiau nuveikti bendras readmisijos komitetas, užtikrindamas e, stebėsenos, te, geresnį žmogaus teisės labiau orientuotą stebėsenos procedūrą. Manau, kad čia reikia dvišalio bendradarbiavimo tarp ES ir atitinkamos šalies. Ir čia procedūra negali būti nepriklausoma, nes čia yra dvi proceso šalis, kurios turi uh, E, dalyvauti tame, bet reikia įtraukti ir nevyriausybinės organizacijas bei pilietinės visuomenės atstovus, kad būtų galima e, įvertinti e, tą stebėseną, kad matytume, kaip greitai vyksta procesai, kaip greitai gaunamas atsakymas, kad kažkas stebėtų ir informuotų apie tai, kas įvyksta su atitinkamu asmeniu po to, kai jis buvo gražintas. Toliau jūsų antras klausimas, jūs klausite, ar mes turime uh, pavyzdžių iš stebėsenos, kuri buvo atlikta ir ar kur nors buvo pastebėti žmogaus teisų pažeidimai. E, iš tiesų e, taip, pavyzdžiui, Ukrainoje mes bendradarbiavome su ECRE ir kitomis organizacijomis ir mes įdėgėme tokią priemonę, stebėsenos priemonę, e, kur buvo stebima, kaip migrantai kaip jiem užtikrintama prieiga prie informacijos ir prieglopščio sistemos. Ir iš vienos pusės mes pastebėjome, kad ir tai galbūt yra labiau ekre sritis, kad kai kurie žmonės skundėsi, kad jie bandė prašyti prieglopščio ES valstybė narėje, bet jiems nebuvo suteikta galimybė. Bet e, Ukraina nusprendė E, kad jeigu nebuvo galimybės Europos Sąjungoje, tai kam tada jiems taikyti prieglopščio procedūrą. Tačiau kita vertus, mes, e, mes galime pasakyti, kad pagrindinės teisės nebūtinai yra susiję su prieglopščio. E, pavyzdžiui, tos pagrindinės teisės yra galimybė suprasti, kas vyksta, turėti atstovą teisme, turėti vertėją. Ir, iš tiesų per tą stebėsenos priemonę mes gavome atitinkamą informaciją, pradėjome konstruktyvų dialogą ir mums pavyko gana daug pasiekti. Ir pavyzdžiui, NVO dabar gali e, su, patekti į kalinimo įstaigas ir susitikti su įkalintais asmenimis. Nežinau, ar aš atsakiau jūsų klausimą, bet tiek norėjau pasakyti. So I, I reply, Aš pabandysiu atsakyti į visus klausimus. Dėl bendro redmisijos komiteto, kiek, kiekviena ES redmisijos sutartis yra susijusi su atitinkamu redmisijos komitetu e, ir su suinteresuotomis šalimis iš atitinkamos valstybės. Taip pat, aišku, tame komitete dalyvauja Europos komisijos atstovai ir ES valstybių narių atstovai, kurie yra įtraukti į dvišalį bendradarbiavimą. Esmė šitos procedūros yra tai, kad ne visos valstybės narės e, dirba dvišalių pagrindų ir kai kada redmisijos procedūra taikoma pagal e, įgyvendinimo protokolą ir e, tai nėra sinikvanon sąlyga, gali būti taip, e, kad jūs galite bendradarbiauti pagal redmisijos sutartis, kol ta, tas bendradarbiavimas yra suderinamas su redmisijos teisės aktais ES. Tačiau kai kurios valstybės narės nėra patvirtinusios, nėra patvirtinusios to protokolo, įgyvenimo protokolo. Tai yra didžiulė problema, nes mm, pagal tą įgyvenimo protokolą vyksta bendradarbiavimas. E, tai būtent ir yra problema, taip pat ir stebėsenos procedūra, kaip, e, kai yra stebima, kaip yra e, laikomasi es teisės aktų. Taip pat norėčiau dar pasakyti vieną aspektą susijusi su tuo laikotarpiu, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Europos parlamentas gavo didesnės kompetencijas, e, jis gali dalyvauti teisėkuros procese. Man atrodo, Europos parlamentas tokiu būdu gali vaidinti svarbų vaidmenį ne tik e, gali vaidinti svarbu vaidmenį steb, stebėsenos procedūrą e, kartu su e, bendrų redmisijos komitetu. Ir aš kreipiausi jau į Europos parlamentą 2010 metais atitinkamu raštu. Nenorėčiau čia provokuoti, bet noriu pasakyti, kad yra labai svarbus šitas bendradarbiavimas po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Taip pat mes turime kalbėti apie kriterijus, kurie yra taikomi pagal juos turėtų būti vertinamos trečiosios šalis. Ir šiame procese turėtų būti klausoma ir Europos parlamento žodžio. Manau, kad atsakiau į jūsų klausimus. Toliau dėl Serbijos. Serbija nėra saugi trečioji šalis. E, aš čia remiuosi ataskaitą kurią parengė UNCHR 2012 metais. Tikiuosi, kad e, tokiuose ataskaitose, e, tokios ataskaitos yra rimtos ataskaitos ir manau, kad e, jos e, leidžia politikams priimti geresnius sprendimus. Ir taip pat yra aišku, kad e, vienoje direktyvoje ES vienoje direktyvoje, kuri, aš čia turiu omenyje 2005 metų direktyvą dėl e, e, procedūros, kuomet suteikiamas arba ne, nesuteikiamas e, prie, e, pabėgėlio statusas, yra 27 straipsnis šioje direktyvoje ir tenai yra aiškiai apibriešta, kas yra saugi trečioji šalis. Jeigu jūs e, norite, aš galėčiau atsiųsti jums tą dokumentą, kad jūs žinotumėte, kokie yra kriterijai, nes ten yra labai aiškiai išdėstyti tie kriterijai. Maybe you, Mrs. Hippos, David. Dėkoju. Ne, David. Pirmasis klausimas buvo dėl tų sustabdymo nuostatų. Aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbus klausimas, komisija yra pateikusi tam tikras rekomendacijas jeigu nenumatyti saugikliai. Sustarime turi būti pasakyta, kad žmogaus teisų būtų nelaikytis, ten turi būti išvardinti visi teisiniai dokumentai, kuriais remiamasi. Tai yra iš tikrųjų didelis pagerėjimas, reikdant suksesnę situaciją. Taip pat turi būti šalyje įdėkta sistema, kuri leistų atlikti stebėsiną. Pakistanas, Ukraina ar Serbija, ar Turkija galėtų būti vieni iš tų pavyzdžių, kur tos sistemos dėgiamos. Žmogaus teisių pažeidimai, e, pažeidimais yra laikoma žmonių nepagristas sulaikimas ir panašus dalykai. Jeigu ilgą laiką sulaikymo sąlygos neperžiūrimos, jeigu žmogus kalinamas blogomis sąlygomis ilgą laiką, tai yra žmogaus teisių pažeidimas. Tai yra e, jungtinių tautų konvencijos pažeidimas taip pat jeigu tai su tai žmonėmis blogai elgiamas, jeigu valstybės, valstybėje sąlygos yra tokios blogos, kad asmenių tiesiog um, labai sunku ten gyventi, tai be abejo galima, e, galima kelti klausimą teisme dėl blogo elgesio su asmenimis, e, kurie buvo perkelti į tą šalį. Galima reikalauti spręsti benamystės problemą, jeigu asmenims nepadedama e, gyvenamojo ploto klausimų. Tai štai tuomet remisijos sutartys gali būti stabdomos. Ukraina negyvendina ne, ne, ne trečiųjų šalių piliečių prieimimo sąlygų. Tad tos sąlygos, apie kurias mes kalbame, tai asmenims tiesiog netaikomos. Dabar dėl saugių šalių klausimo. Čia mes kalbame apie teisinį saugumą ir Serbija iš tikrųjų nėra e, saugi šalis prieglupščio prašytojams. Galbūt ji labai saugi savo pačios piliečiams. Serbai patys prašo prieglupščio. Todėl, kad jiems reikia dabar apsaugos, jie persiekiami savo pačių valstybėje, tokiu atveju dėja yra. Norėčiau priminti kad pirmojoje direktyvoje dėl prieglaušio procedūros yra įtraukta nuostata, kur pasakyta, kad ES turi turėti sąrašą saugių kilmės šalių. Bet niekaip nepavykdavo sustarti dėl to valstybių sąrašo. Tad kas yra saugi valstybė? Valstybės narės dėl to nesusitarė. Serbija ar kitos šalis nėra tokios saugios, kur žmonės galėtų grįžti. Be abejo, daug kas priklauso nuo individualių atvejų. kai dėl gražinimo į Serbiją. Neseniai buvo paskelbtas pranešimas, kuris buvo paskelbtas tinklalapyje e, prieglopščio prašymų duomenų bazėje. Ir ten yra kalbama apie Afganę moterį, kuri Vengrijoje buvo, kuris sulaukė prieglapščio. Jie buvo įsiųsta į Serbiją ir žiemos viduryje atsidūrė kitoje sienos pusėje sniege, žiemą, naktį. Ji buvo pakankamai jauna ir jai pavyko grįžti į Vengriją, kur buvo patenkintas jos prieglopščio prašymas, jinai gavo pabėgėlės statusą. Tokių atvejų būna. Ar žmonės Serbijoje ne, ne, nebūna tinkamai apsaugoti tie, kurie prašo prieglopščio. Pirmininkas, na, regisi, niekas nebenori klausti, niekas nebenori prašyti žodžio. E, ačiū, kad dalyvavote posėdėje ir jeigu klausimų ar pastabų nebėra, galime apibendrinti šį posėdį. Mes išklausime trijų ekspertų. Galbūt ponė Lauhbiller norėtų apibendrinti mūsų posėdį. Būtų malonu jos paklausyti. Ponė Lauhbiller. Dėkuoju. Na, puiku, kad vyksta bendras komitetų abiejų klausimas. Žmogaus teisų komitetų tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas. E, bandomieji projektai parodė daug įdomių dalykų, tačiau, kaip sakėme pradžioje, būtina atlikti tarpinę peržiūrą Stokholmo programos. Žinoma, Bisep apie tai kalbėjo. išgirdote, e, ką sakė ponas Kasarino apie bendrą redmisijos komitetą. Tai visą tai leidžia ne tik parlamentui, bet ir nevyriausybinėms organizacijoms, tarptautinėms organizacijoms ir Europos parlamento atstovams dalyvauti bendrame redmisijos komitete. Galima paskatinti komisijos duoti geresnį prieimimą Europos parlamentui prie egzistuojančių dokumentų. Mes tikimės, kad bent jau Libė komitetas ir be abejo E, žmogaus teisų pakomitetis turės tokią galimybę. Visą tai, manau, pagerins bendro redmisijos komiteto darbą. Labai dažnai šio pobūdžio politika nukreipta um, į pagalbą pavėgėliams prasideda nuo skandalo politikos keičiasi po kokio nors skandalingo įvykio. Jeigu, pavyzdžiui, pabėgėlis buvo išsiųstas ir jeigu jis negauna jokios paramos, tai jam iš tikrųjų kartais būna sunku apginti savo teisės. Mano supratimu, turėtų būti vykdoma tokia pabėgėlių politika, kuri būtų glaudžiai susijusi su žmogaus teisų gyvendinimu. Visiems ačiū dalyvavimą posėdį. Ačiū, kad būtė man pirmininkauti. Ačiū visiems, sako ponas Aguilar. Ačiū ir iki rytojus. So, those colleague for, um, from TROA, I have to remind... Norėčiau priminti kolegoms iš mūsų komiteto, kad rytoj dirbsime kitam, kitoje salėje. Pradėsime nuo klausimų Irano klausimų. Mes susitinkame ASP 3G3 posėdžiui rytoj.